dienos posėdžio protokole. Pagal 105 straipsnį 6 dar darbo tvarkos taisyklių konferencijos pirmininkų, komitetų pirmininkų, ko, komitetų suėgos pirmininkas man pranešė, kad agri komitete patvirtos rekomendacijos e, gali būti patvirtintos, <clears throat> jeigu per 24 valandas e, viena politinė frakcija arba 40 parlamento narių nepaprieštaraus šioms rekomendacijoms ir jeigu nepaprieštaraus, jos bus teikiamos balsuoti rekomendacijas, galite pasiskaityti plenarinio posėdžio